Kitas darbo tvarkės punktas yra pono Sergio Kajetano Koferati pranešimas akcininkų ilgalaikis dalyvavimas ir įmonės valdymo pareiškimas. Žodį suteiksiu pranešėjui ponui Koferati, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti tiems kolegoms, kurie man padėjo renkti šį pranešimą tai yra ne tik šiaip įprastas ritualas, tai yra tikra padėka, nes jūs žinote, koks ilgas ir sunkus buvo mūsų kelias. Visų pirma buvo atidėtas balsavimas komitete, po to, kai buvo balsuojama komitete, tai tuomet buvo atidėtas svarstymas plena, plenarnėme posėdėje po. E, pirmininkų suigos sprendimo, tada buvo e, nu, nukeltas balsavimas į Liepos mėnesį ir galiausiai rytoj galėsime balsuoti dėl šio pranešimo. E, aš manau, kad tai buvo protingas sprendimas, nes jis leido mums dar geriau įsigilinti į pranešimo turinį, nes šiame pranešime svarstamos labai sudėtingos temos ir čia išsiskyrė mūsų nuomonės. Norėčiau dėkoti, padėkoti šešėliniam pranešėjui iš Jūri ir Ekon komitetų. E, Ir prieš pereidamas prie e, pranešimo turinio norėčiau kai ką pasakyti komisijai. Šia, ši direktyva, man atrodo, yra tik nedidelis akmenėlis didelėje mozaikoje. Ir mes e, turime e, kalbėti apie ateities Europos įmonių geresnį valdymą. 1993 m. baltoji knyga, kurią parengė Jacques Delors, e, tai buvo išeities taškas e, ir pagrindas. Dabar mes kalbame apie akcininkų e, teises, vėliau mes turėsime kalbėti apie socialinę įmonių dimenciją, nes būtent apie tuos aspektus ir kalbėjo Delors. Todėl aš norėčiau paskatinti komisiją teikti tolimesnės iniciatyvas e, šią linkme. Ir kaip jau minėjau, mums pavyko atrasti bendrą sprendimą dėl e, akcininkų e, dalyvavimo įmonių valdyme. Ir mes, mums pavyko susitarti, o tai yra labai svarbu, kad įmonės, aš čia turiu omenyje, biržoje kotiruojamas įmonės, e, e, pagerinti akcininkų balsavimo teises. Ir tai yra ne tik demokratinis elementas, tai taip pat yra ir įmonės e, valdymo efektyvumo aspektas. Ir kalbant apie e, informacijos e, perdavimą per, per tarpininkus, tai taip pat yra teigiamas pokytis, kuris pagerins akcininkų situaciją ir pagerins dides, padidins skaidrumą įmonės valdyme. E, dėl to, kad užtikrins geresnį bendradarbiavimą ir pasikeitimą informaciją. E, tokia e, politika padėtų įmonėm, ger, įmonėm geriau, nustatyti, ger, geriau nustatyti, koks buvo kokios buvo trumpalaikės pajamos ir kokios galėtų būti ilgalaikės, ilgalaikis pelnas ir e, taip pat e, yra atitinkamos nuostatos, kurios pagerins konsultantų e, veiklą. Tai yra taip pat labai svarbus dalykas ir mes čia atsižvelgėme į skaidrumo reikalavimą, todėl mes manome, kad tai yra tikrai veiksmingas ir labai sąmoningas sprendimas. E, taip pat e, reikia kalbėti apie finansinius sandorius, kurie, kurie bus atitinkamai kontroliuojami ir e, tai bus atliekama pagal valstybių narių teisės nuostatas. Taip pat įmonėms bus leidžiama atsižvelgti į tuos nacionalinius skirtumus, bet nebus kvestionuojama ES politikos vienybė. Taip pat e, reikia paminėti, kad Buvo klausimų, dėl kurių išsiskyrė nuomonės. Mes, pavyzdžiui, radome tokį sprendimą, kad akcininkai balsuos, tačiau priklausomai nuo to, koks sprendimas bus priimtas valstybėje narėje, akcininkų balsavimo rezultatas gali būti privalomas, tai yra privaloma būtų jį atsižvelgti arba ne. E, kalbant apie mokesčių e, slėpimą, e, mes čia numatome naujas priemonės, kurios padėtų su tuo kovoti. Čia vėlgi aš kalbu apie biržoje kotiruojamas įmonės ir mes manome, e, kad akcininkai galėtų atlikti e, įmonės finansinio ataskaitų reviziją. Norėčiau dar kartą padėkoti visiems kolegoms, kurie padėjo man renkti šį pranešimą ir labai dėmiai klausysiu jūsų pastabų. E, komisijos vardu pasakys komisarė Jūrovė. Gerbiami parlamento nariai, norėčiau padėkoti Jums už tokį dėlį susidomėjimą šiuo pasiūlymu ir norėčiau priminti Jums mūsų ketinimus pateikiant pasiūlymą. Prisiminkite, kad e, pasaulio ekonomika nukentėjo labai rimtai nuo finansų krizės ir mūsų visuomenės taip pat labai išiškėjo e, įmonių valdymo, įmonių struktūros problemos ir e, tai buvo susijęs su krizės pagilėjimu. Ši direktyva yra vienas iš įnašų siekiant išspręsti problemas ES lygmenių. ES turėtų grįžti į ilgalaikio tvaraus augimo kelią. Per pastarusius keletą metų kapitalo rinkos e, dažniausiai siekia trumpalaikio pelno, o ne nori e, sąmoningo, e, tokio ryštingo investavimo. Mes savo pasiūlymą norime užtikrinti ilgalaikį pelną, bet e, rinkos dabar pirmiausiai vadovaujasi trumpalaikiu požiūriu ir dėl to atsiranda spaudimas įmonėms. Mes norime paskatinti ilgalaikį finansavimą, ilgalaikį akcininkų dalyvavimą ir tai reiškia, kad e, labiau konkurencingos įmonės bus pasaulinėje arenoje mūsų Tai reiškia, kad stiprinamas bus įmonių valdymas ir investuotojai turės būtinas priemonės, kad galėtų apsaugoti savo teisės ir aktyviau dalyvauti. Dėl to Europos įmonės investuotojams taps patrauklesnės. Aš norėčiau padėkoti ponui Koferačiui ir visiems šešėlėms pranešėjams už jų pastangas išiškinant parlamento poziciją. Taip pat sveikinu kompromisą ir pasakysiu, kad, komis, pasakysiu, kad komisija yra pasirengusi e, dalyvauti tolesniuose procesuose su teisės aktų prieimėjais. Dabar dėl jūsų kai kurių pakeitimų. Pirmiausiai skaidrumo prievolės įmonėms susijęs su mokesčių klausimais, mokesčių starimais. Tai yra atskaitomybė pagal šalis. Kaip gerbiami nariai žino, komisija yra pasiryžusi kovoti su mokesčių slėpimu ir agresyviu mokesčių planavimu. Ir mes e, siekiame e, pasižiūrėti, ar reikėtų papildomos mokesnės informacijos. Viršelio mėnesį komisija pradėjo viešasias konsultacijas apie galimybės ir e, tai atsispindės poveikio vertinimo rezultatuose, kuris bus baigtas kitų metų pirmąjį ketvirtį dėl priemonių skirtų paskatinti ilgalaikį akcininkų dalyvavimą per sustiprintas balsavimo teisės ir dividendus. Komisija sutinka, kad tai yra bendras tikslas, bet kyla klausimas, kaip geriau tai užtikrinti. Mes turėtume veikti, vengti to, kad bus atbaidyti investuotojai, ypač iš užsienio, nuo investavimo į Europos bendrovės ir neturėtume taip pat pamiršti, kad reikia apginti ir mažumos investuotojų interesus. E, toliau e, susijusių asmenų, trečių asmenų sandoriai komisija mano, kad mes turime, lenkš, turime turėti suderintą slengsnį e, bendrų taisyklių. Dabar 40 procentų akcininkų yra iš kitų šalių ir e, mums reikia apibrėžimo, kas yra trečiųjų šalių sandoriai, nes kitaip kentės tiek bendrovės, tiek investuotojai. Ačiū. Labai ačiū. Dabar ponas Liudvikson. Labai ačiū. Manau, kad priemonių pasiūlytų paketas yra labai pozityvus, jis turėtų paskatinti institucinius investuotojus, kitus akcininkus e, galvoti apie ilgalaikį dalyvavimą tam, kad būtų galima stiprinti bendrovės. Šiame priemonių pakete reikėtų numatyti dar daugiau ryštingų veiksmų ir dabar svarbu surinkti uh, platesnę paramą dokumentui, kad būtų galima toliau dirbti ir numatyti nuostatas taip pat ir tarptautinėms bendrovėms. Reikia e, numatyti aiškius reikalavimus įvairiams sektoriams, nes akcininkai turėtų žinoti, kokia yra padėtis ir be abejo būtų visos nuostatos orientuotos prieš korupciją, prieš mokesčių vengimą ir kitas panašias veiklos schemas. Be abejo, parlamentas ir toliau labai stengsis, kad dokumentas kiek manoma geriau pavyktų. Ačiū, ponu Liutviksonui, jūs kalbėjote Ekon komiteto vardu. Dabar išklausysime frakcijų atstovų. Pirmiausia, ponas Vivka. Labai diena, pirmininkė, kolegos, labai daug pastangų ir laiko trūko mums, kol pasiekime šios dienos diskusijas, bet e, rezultatas vertas pastangų. Iš tikrųjų, šios diskusijos svarbios ne vien dėl dokumento, kurį rengiame turinio. Turime užduoti keletą pagrindinių klausimų, kurie labai svarbus, e, kalbant e, apie bendrovių teisę ir kitas taisyklės, kurios reglamentuos ES veikiančių bendrovių veiklą, nepriklausomai nuo jų dydžio. Svarbiausias klausimas, kada ES piliečiai bus laimingi ir patenkinti. Tada, kai turės darbą, gerai apmokamą ir gerą darbą. Antras klausimas, kaip mes Mm, e, traktuosime verslininkus ES? Ar tai tik galvosime apie juos kaip žmonės, kurie nuolat nori slėpti mokesčius, e, išnaudoti darbuotojus, e, mokėti jiems kuo mažesnį atlyginimą, ar vis dėlto E, žiūrėsime į viską kitaip ir realiai sieksime įtvirtinti tokias teisinės formas ES, kurios netrukdys, o padės e, ekonomikai aukti, kurios e, būtent padės pasiekti to mistiškojo ekonomikos augimo, apie kurį mes visi kalbame ir siekiame kalbame apie laisvą rinką ES. Ir laisva rinka yra dar vienas e, raktinis žodis šioje diskusijoje. Kas e, kūrė darbo vietas? Ar šalių vyriausybės, Europos komisija, Europos parlamentas? Ne. ES teritorijoje ir visur e, kūrė įmonės, verslininkai, aktyvus žmonės. Daugiau nei 90 procentų visų ES įmonių yra vidutinės ir mažosios bendrovės. Tai mąstykime logiškai. Kalbant apie laisvą rinką, kalbėkime ir apie kitus susijusius klausimus. Pirmiausia, kokie yra e, valdančiųjų organų įmonėse atlyginimai. Aš manau, kad e, akcininkai turi turėti teisę, o ne prievolę e, kok, spręsti, kokia bus atlyginimų sistema, atsižvelgiant į įmonės veiklos profilį ir įmonės siekiamus tikslus. Taigi aš labai džiaugiuosi ir džiaugiu, e, dėkoju kolegoms rengusiems pranešimą ir mano komiteto kolegoms už tai, kad po ilgų diskusijų galiausiai mes pasiekėme tos teisingos diskusijų krypties. Ir šiandien mes turime dokumentą, su kuriuo galime žengti kitą žingsnį, eiti prie dėrybų su taryba. Tos dėrybos, aišku, nebus paprastos, nes skirtumų tebėra, bet esu tikras, kad jeigu mes tinkamai apsibriešime tikslą, kurio siekiame, Ir jeigu vadovausimės pozityvę, o ne neigiamę logiką, tai mums pavyks pasiekti sėkmės, kurios visi norime. Pane Regner. Norėčiau ypatingai padėkoti kolegai Koferati, kuris labai gerai padirbėjo, o pasiekti tokį kompromisą nebuvo lengva. Jis tarybos ir parlamento direktyvos projektą, pasiūlymą iš esmės pagerino. Ir dabar jau tokiuose sritise kaip skaidrumas, įmonės valdymas ir mokestinių nuostatų tvarkymas yra tikrai padaryta pažanga. Ypatingai reikėtų atkreipti dėmesį į socialdemokratinių principų svarbą e, mokestinių e, strategijų strategijų formavimas e, kartais kelia grėsmę įmonės egzistavimui ir nuo to reikia apsaugoti ir visus vartotojus bei visuomenę. EPP ir ALDE reiktų pasakyti, kad pagaliau turime atsibusti. Reikia, kad labiau įtraukti įmonės valdymą akcininkus. Susirinkimai akcininkų turėtų, visuotiniai turėtų e, vykti reguliariai ir kas trejus metus būtų vykdomi balsavimai svarbiausiais klausimais, kad akcininkai gytų daugiau teisių. Tiesa, e, vis mažiau yra paisoma akcininkų nuomonės ir tai taip pat pakenkia ir darbuotojų interesams, o mūsų socialdemokratų frakcijos pakeitimai kaip tik orientuoti į darbuotojų padėties gerinimą ir stiprinimą įmonėje. Tiesa, dabartinėme tekste yra ir kai kas, kas man ypatingai rūpi, turint galvoje dar ir darbą takso komitete, tai yra mokestinis sukčiavimas ir mokesčių vengimas bei kova su šiais reiškiniais. Manau, ir komisijos nariai ir taip pat kiti diskusijoje atkreips dėmesį į tai, kad e, reikia pagaliau labiau nušviesti situaciją ir numatyti principą tiesiog e, kiekvienai šaliai mm, aiškiai ištirti susidariusią padėtį ir numatyti šaliai tinkančias taisyklės. Bet, kuria, bet kuriuo atveju reiktų tuos dalykus akcentuoti, e, kadangi su tuo susijusi ir gera įmonės reputacija. Jeigu didės spaudimas elgtis e, tinkamai deramai ir paisyti taisyklių, tuomet įmonės tai ir darys. Ir turime dar daugiau pajėgų sutelkti, kad mm, mūsų kova su mokesčių oazėmis baigtųsi pergalį. Pone Regner, noriu vis dėlto atkreipti dėmesį į tai, kad nors yra sukantrus žmogus, vis dėlto nebandykite, nemėginkite mano kantrybės daugiau negu reikia, kadangi darbų turime daug. Ponas Messerschmittas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasiūlymas mums dabar pateiktas e, numato žymiai daugiau dalykų, negu kad būtų adekvatu šioje srityje numatyti. Ir apriepia daugiau, negu kad turėtų numatyti parlamentas. Mes juk kišamės neregėtų mastu dalykus, kurie susijęs su individualiu įmonės valdymu, su įmonės valdytojų teisėmis. Čia numatoma, jog numatoma sąsaja su trumpalaikiu pelnu ir manau, kad galime imti pavyzdžiais, pavyzdžiui, Mersk ir kitas įmonės, kurios veikia visai kitaip ir žvelgia ilgalaikę perspektyvą. perspektyvą. Aišku, gerai numatyti pamatinius principus, tačiau tai, kas rašoma čia, yra jau tikrai per daug. Pone Vikstra, ačiū pone pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Sardžio Koferatį ir taip pat kitiems kolegoms už sunku darbą ir bendradarbiavimą, gerinant šį sudėtingą pasiūlymą. Iš tiesų labai džiaugiuosi, kad pavyko pasiekti kompromisą ir ypatingai džiaugiuosi tuo, kad proeuropietiškos ir pažangios e, politinės jėgos e, veikė iš vien, be abejo suprasdamos, kad reikia daryti kai kurių nuolaidų kompromiso vardan dėl kai kurių aspektų. Tačiau manau, kad galutinis rezultatas yra priimtinas mums visiems. Liberalų frakcijai visuomet rūpėjo, kad akcininkai galėtų veiksmingiau naudoti savo teisėmis tarp valstybinių mastu ir nepridėti daugiau biurokratinės naštos, negu kad jos yra dabar. Nes būkime realistai, juk įmonės tikrai e, nesuklestės dėl to, kad numatysime daugiau painių taisyklių. Reikia leisti joms susitelkti ties pagrindinė jų veikla ir taip siekti rezultato. Teisės aktais ir vairiais pasiūlymais, e, reikalavimais e, dėl įvairių raštų mes nesukursime paskatų investuotojams. Be abejo, informacijos reikia, bet taip pat reikia leisti ir užmėgsti ryšius su pačia įmonė ir dirbti individualių pagrindų. Manau, kad Reikalavimai dėl detalių paaiškinimų apie atlyginimų politiką yra mažai kam suprantami, čia būtų švelniai pasakyta, bet iš tiesų beveik populistiniai yra tie reikalavimai. Svarbu, kad yra atsižvelgta į esminius pakeitimus ir siūlyčiau savo frakcijos narius paremti šį kompromisą, kadangi mes norime pasiekti, jog būtų numatomi ne reikalavimai papildomi akcininkams, bet stiprinamos labiau jų teisės. Ačiū. Ačiū. Toliau ponas Maštalka. Projednáváme Ačiū pirmininkė, kolegos komisijos narės. Šiandien mes svarstame dviejų e, prekybos teisės ryties direktyvų peržiūrą. Vienas iš tikslų yra įtraukti akcininkus į ilgalaikius procesus tose įmonėse, kuriuose yra investavę. Finansų krizė, apie kurią kalbėjo komisijos narė, parodė kad e, e, akcininkai skatino įmonių administratorius prisimti trumpalaikę riziką. Taigi mes siekiame taip pat padidinti skaidrumą įmonėse, numatydami prievolę įmonės interneto svetainėse skelbti akcininkų susirinkimo nutarimus. Pirmą kartą tinkami sprendimai yra priimami Europos lygių, mūsų frakcija yra labai svarbi skaitomybė pagal šalis, Veikiausiai visi sutarsime dėl to, kad daug problemų kyla dėl mokesčių slėpimo. Su šia problema reikia kovoti, todėl aš palankiai vertinu šio pranešimo turinį. Ponai Diuram žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasiūlymai pakeisti akcininkų teisų direktyvą susiję su tuo, kad Komisija suvokė, jog reikia sudaryti tinkamas sąlygas ilgalaikiams investicijoms. Tai yra puiku, nes Europos ekonomika dabar kenčia finansinio rentabilumo ir trumpalaikio pelno sėkimo diktato. Atsižvelgiant į tai, kas yra siūloma, pasiūlymai bus naudingi tiek smulkėsiams akcininkams, tiek įmonių darbuotojams. Tačiau pasiūlymas nėra pakankamas, reikės siekti dar daugiau, kalbant apie e, direktyvoje nurodomus klausimus ir e, žaliesiams yra labai svarbu e, skaidrumo aspektai ir būtinybė išvengti mokesčių optimizavimo. Liukslik skandalas mums aiškiai parodė, kad e, žaliųjų jau seniai e, pradėti skambinti pavojaus varpai nebuvo be pagrindo, nes e, tas mokesčių optimizavimas yra tiesiogiai susijęs su nesažininga konkurencija, nes optimizuoti mokesčius gali stambus verslas, tačiau e, savarankiškai dirbantis smulkiai verslininkai to negali padaryti. Taigi noriu padėkoti pranešėjui už tai, kad jis įsiklausė į visus pasiūlymus ir aš tikiuosi, kad mes šiuo pranešimu sugebėsime užtikrinti, kad būtų apgintas bendrasis viešas interesas, o nebūtų paisoma vien tik tai stambių privačių koncernų interesų. Kaip minėjau, per pastarąją sesiją e, ponios Taisenį ir pono Moskovičio adresu. Pasinaudokite parlamento paramą tam, kad galėtume pakeisti dabar galiojančias taisyklės, tam, kad Europa taptų skaidresnė, <clears throat> mažiau slėptų mokesčius ir būtų galima geriau apginti viešai interesą, o nepaisyti vien tik tai stambių korporacijų siekių. Pana Ferrara žodis. Ačiū, mėly kolegos. Norėčiau padėkoti kolegai e, Koferatį už puikų bendradarbiavimą. Dabar turime galimybę patvirtinti pranešimą, kuris reikštų tam tikrą lūžį įmonių administravime. <clears throat> tai susiję tiek su griežtais pasiūlymais e, skaidrumo užtikrinimo srityje, tiek uh, <clears throat> įmonių vadovų atlyginimo srityje, kurie turėtų būti siejami su įmonių pasiektais rezultatais. <clears throat> Taip pat e, džiugu, kad buvo patvirtintas premijų išmokėjimo principas e, įvertinant įmonių vadovų nuopelnus pagal tai, kiek dėmesio jie skiria socialiniams aspektams. E, taip pat numatytos kai kurios priemonės siekiant išvengti mokesčių vengimo, numatant e, privalomą tvarką viešinti informaciją įmonėms apie mokesčius, kurie mokami atskirose šalyse. Tokiu būdu piliečiai matys, kokios įmonės dirba rimtai ir įneša savo indėlį į bendrą ekonomikos sistemos stiprinimą, nes iki šiol Europa dėl ekonomikos krizės patyrė daug, daug žalos ir dėl tokių veiksmų ir dar krizė toli gražu nėra pasibaigusi. Ponas Brijos. Ačiū finansų krizė parodė, kad bankų institucijos <clears throat> pirmenybę teikia trumpalaikiam pelnui ir akcininkai taip pat laikėsi nepamatuotų pozicijų, kurie, kurios grėsė įmonių ilgalaikės veiklos perspektyvai. Taigi mes džiaugiamės, kad į šios aspektus yra atkreipiamas dėmesys pranešime taip pat siekiama užtikrinti skaidrumą santykiuose tarp įmonių ir investuotojų. Ne, taigi mes manome, kad siūlomos priemonės nukritos tinkama linkme, tačiau būtų naivu manyti, kad šis projektas tarptautiniu mastu padės geriau reglamentuoti finansinę sistemą. Tik tai finansinių sandorių apmokestinimas pasaulio mastu škirstų kelią didelio masto spekulacijoms ir paskatintų ilgalaikės investicijas. Ačiū. Ponai Vos žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos narė. Europoje jau galioja pakankam moderni įmonių teisė ir komisijos pasiūlymas čia tikrai negalėtų daug ko pakeisti. Manau, juolab, kad e, e, nepakankamai dėmesio skiriama nacionaliniai galiojančiai teisės srityje, nepakankamai dėmesio skiriama akcininkų dalyvavimui įmonių valdyme ir e, jų teisų, smulkių akcininkų teisų apsaugai. Netgi manau, kad komisijos pasiūlymai tam tikrą prasme situaciją pagal, pablogina ir mes negalime kalbėti apie geresnį reglamentavimą, įmonių stiprinti ir ekonomikos augimo skatinti negalime, neatsižvelgdami įgaliojančias e, įmonių teisės sistemas ir šiandien tikrai nėra jokių argumentų toliau egzistuoti dualinėms akcinių bendrovių sistemoms ir atitinkamai E, numatyti atlyginimų mokėjimo tvarką, nepažeidžiant visų interesų. Manau, kad e, akcininkų interesais taip pat turi vadovautis ir įmonių vadovybė ir tik tai didelių pastangų dėka pirminis pranešimo projektas buvo pagerintas kompromisiniais pakeitimų pasiūlymais, tokiu būdu akcininkų pirmės teisės bus sustiprintos ir nebus apeinamos nebus apėmami valstybės narise galiojantys įstatymai. Manau, kad atskaitomybė pagal šalis yra e, netinkama šioje direktyvoje, nes dabar kyla pavojus, kad vadovantis skirtingomis sistemomis atskaitomybė pagal šalis bus taip pat skirtingai parengiama. Pone Havitį žodis. Ačiū. Pirmininkė, kaip ir kiti kolegos, sutinku su e, nuostatomis dėl ataskaitų teikimo pagal šalis. Ta nuostata įtraukta į direktyvą, bet kalbant apie įmonių socialinę atsakomybę, manau, kad gerai, kad e, verslo atsakomybė yra akcentuojama šioje direktyvoje. Galvojant apie ilgalaikius tikslus, svarbu iš tikrųjų tinkamai reaguoti į komisijos, į krizę krizės padarinius, bet svarbus ir ilgalaikis planas, ilgalaikė perspektyva. Taigi būtent ilgalaikės perspektyvos akcentavimas yra labai e, tinkamas ir tai atitinka jungtinių tautų įvairias iniciatyvas. Aš sutinku, kad akcininkai turi turėti teisę dėl atlyginimų politikos ir e, jeigu iš tikrųjų galima numatyti tokį atlyginimų sistemą, kuri remtųsi ne vien tiesioginiais veiklos rezultatais, e, bet ir ilgalaikės perspektyvos įtvirtinimu. Manau, kad šie principai yra svarbus visoms įmonėms ir visoms valstybėms narėms. Svarbu taip pat kreipti dėmesį į socialinius aspektus, žmogaus teisės akcentus ir svarbu realiai taikyti ES teisės aktus šioje srityje. Ačiū, ponas Fox. Aš sutinku, kad reikia e, stiprinti akcininkų dalyvavimą ir didinti skaidrumą, tačiau aš manau, kad šis pranešimas per toli nutolo nuo šių tikslų ir užkrauna mm, labai didelę naštą verslui. Trečio straipsnis, trečios F, G ir H e, straipsnis numato nemažai reikalavimų akcininkams be akivaizdžios naudos visuomenėje. Kodėl iš tikrųjų reikėtų mm, numatyti tokias nuostatas? Džiaugiuosi, kad diskusijose dabar yra užduodami šie klausimai komisijai. Ir aš nesutinku, kad būtų numatyta prievalė valstybėms narėms numatyti papildomas priemonėmis, kurios būtų skatinamas ilgalaikis akcininkų dalyvavimas. Turi būti atsižvelgiama į investuoto kapitalo dydį, o ne akcijų turėjimo laiką. Ir galiausiai ataskaitos pagal šalis iš tikrųjų nėra priimtinas toks reikalavimas, tai nieko bendra neturi su akcininkų teisėmis. Ir yra iš tikrųjų netinkama tai, kad kairieji šioje e, salėje bando tokias nuostatas įtraukti. Mes turime skatinti tos darbus, kuriuos atlieka ABPO ir G20. Ačiū, panas Borgecijo. Ačiū, pirmininkai. Mes vis dar gerokai nutolę Europos Sąjungoje nuo realios demokratijos ar ekonominės demokratijos, ypač kai kalbama apie smulkiuosius akcininkus. Mes turime užtikrinti tiesioginį atstovavimą tiesioginį smulkiųjų akcininkų dalyvavimą. Galbūt reikėtų numatyti sankcijas toms įmonėms, kurios neturi tokios politikos. Reikia didinti skaidrumą, kalbant e, apie apskaitą ir stebėseną. Tai yra svarbu visoms bei šimties valstybėms narėms. Ir manau, kad ir piliečiai tada labiau pasitikėtų įmonėmis. Ir galbūt um, tai padėtų sumažinti ir įmonių patiriamą naštą. Pone pirmininkė, pone komisijos narė, kolegos, sveikinu šį svarbų pranešimą ir taip pat numatytą tikslą labiau įtraukti ilgalaikį įmonės valdymą akcininkus. Ypatingai po paskutinį kartą vyksos diskusijos plenarnėje sesijoje buvo pagerintas tekstas ir man kaip parlamentarui iš Austrijos labai svarbu pažymėti, kad ir toliau išsaugota stebėtojų tarybos ir įgaliojimai ir buvo palikti stebėtojų tarybos ir atitinkama struktūra įmonėse. Stebėtojų taryba iš tiesų yra tas teisės aktas reglamentuojamas lygis, kurį gali pasitelkti ir akcininkai, kuomet norima, pavyzdžiui, tvirtinti e, vadovų atlyginimų politiką. Būtent šiuo formu galima pasirengti ir čia tas nuostatas formulu, pasiremti ir čia tas nuostatas formuluoti. Taip pat ir uh, akcininkų identifikavimo aspektai turėtų remtis tuo, kas jau ir dabar egzistuoja ir neturėtumėm apskritai atmesti mm, kai kuriuo aspektų, bet užkirsti kelią tam, kad vis dėlto pernelyg biurokratiškai reglamentuojama šis rytis nacionaliniu lygiu. Dėkoju. Honorevole Steinbrück. Panas Steinbruk. Serdžio Koferatė tikrai reikšmingai patobulino tekstą. Dabar bus daugiau skaidrumo įmonių valdyme, bet dėje, ypač kalbant apie dalyvavimo teisės, būtent kalbama per mažai. Krikščionys demokratai ir liberalai taip smarkiai priešinasi aktyvesniam akcininkų įtraukimui ir darbuotojų įtraukimui į valdymą. Kodėl jūs taip darote? Juk kaip tik tai yra tas ramstis, kuris padeda įmoniai palaikyti tą ilgalaikę perspektyvą. Ir biržinėse įmonėse e, numatyta kas trejus metus galimybė balsuoti dėl atlyginimų politikos. Ir tai galėtų šiek tiek sušvelninti, sušvelninti ar išlyginti, subalansuoti pusiausvyrą tarp akcininkų ir darbuotojų jeigu nebus paisoma numatytų principui, tiesiog iškils grėsmė tai tinkamai pusiausvėrai ir balansui. Ačiū. Jums norima užduoti klausimą pagal mėlyną kortelę. Ar sutinkate? Ne. Tai ne. Pone nenorės atsakyti, taigi žodis poniai von Storch. Šiandieną kalbam apie E, įmonių e, teisę nenurodyti, kokius mokesčius kur moka. Kairieji panašu, kad nori priešingo dalyko, nes įmonės juk iš tiesų tik tai fin... mokesčių inspekcijoms turi būti atsakingos ir čia svarbu atskleisti duomenis, o apskritai visą informaciją skleisti neturėtų būti reikalavimas. Suomijoje, pavyzdžiui, tik vieną kartą per metus yra. Vieną kartą per metus yra nurodomi darbuotojų atlyginimai, kiek sumokėta mokesčių. Suomiai neformaliai vadina tą dieną pavydo diena. Taigi toks yra pavyzdys. Merci, monsieur le président. Pas Lebreton, ačiū, ponė pirmininkė. Šiuo dokumentu bandoma pakeisti finansinį kapitalizmą atsakinguoju kapitalizmu siekiant paskatinti investuotojus ilgiau išlaikyti turimas akcijas ir atbaidant juos nuo trumpalaikio pelno. Šių, pelnų, šių tikslų siekiant dokumentus, siekime identifikuoti akcininkus, tai yra geras dalykas atskleisintis informaciją apie tai, kiek įmonėje, kokiu akcininku valdo akcijas ir tai padidins skaidrumą. Tačiau dokumente kita vertus numatyta galimybė išmokėti kompensacijas akcininkams, kurie turi akcijas ilgiau nei du metus, pavyzdžiui, išmokant dvigubą dydžio dividendus. Tai yra taip pat sveikintinas dalykas, nes tokiu būdu E, užsienio įmonėmis, e, įmonėms e, tai taps atgrasimu užvaldyti kitose šalise esančias įmonės, jeigu jų vietiniai akcininkai turės dvigubą balso teisę. Pone Švabui žodis. Mėly kolegos, pirmiausiai norėčiau padėkoti kolegoms, kurie prisidėjo rengiant kompromisus, nes galiausiai sugebėjome sustarti dėl bendros pozicijos. Pirmiausia, noriu padėkoti šešėliam pranešėjui Zviefkai bei pranešėjui Sergio Koferatį labai ačiū už tai, nes esu įsitikinęs, kad mūsų tikslas užtikrinti tvarų verslo vystimasi ir didesnį skaidrumą yra svarbus visoms frakcijoms. Klausimas tik tai, kiek patvirtinę šią direktyvą mes priartėsime prie šio tikslo. Manau, kad eh, <clears throat> tiek pranešėjų, tiek daugelį parlamento narių labai svarbus aspektas čia yra atskaitomybė pagal šalis. Aš tikrai nesu e, atskait, buhalterinės atskaitomybės specialistas, tačiau noriu pasakyti, kad praėjusią savaitę mokesčių komitete lankėsi mokesčių e, teisės profesorius, kuris įrodė, na, jis buvo Ikės karalystės atstovas, tačiau manau, kad galėjo kalbėti visų vardų. Ir jis teigė, kad e, rengiant atskaitomybę pagal šalis, ji neapriepia uh, kapitalo judėjimo įmonių viduje, o tarptautinių koncernų didžiausia problema būtent ir e, susijusi e, su kapitalo judėjimu e, tarp atskirų įmonės filialų, tai yra įmonės viduje. Taigi manau, kad mes dar esame pakankamai toli nutolę nuo svarbiausio tikslo užtikinti didesnį skaidrumą ir čia reikia papildomų diskusijų, tačiau žengtas pirmasis žingsnis. Kolega Bekeris taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad reikia rasti sprendimus, kurie būtų veiksmingi visose valstybėse ir atskirose valstybėse narėse veikia skirtinga įmonių teisės sistema. Manau, kad parengė patvirtinę kompromisus, mes čia taip pat žengėme didelį žingsnį į priekį, taigi dabar prašyčiau kolegų bendromis pastangomis ir toliau e, siekti šio bendro tikslo. Manau, kad mūsų dar laukia netrumpas kelias, tačiau galime juo žengti tikslo link. Ačiū, ponė Švabai, jums norime užduoti klausimą pagal Milnos kotės procedūrą, ponai Franzulikai žodis. Ačiū, pirmininkė. E, ponas Švabas kalbėjo apie <clears throat> būtinybę paskatinti ilgalaikės investicijas. Aš noriu paklausti, ar, ponė Švabai, manote, kad skatinant ilgalaikį įmonių valdymą ir turėjimą pats yra tinkamiausias būdas paskatinti ilgalaikės investicijos, galbūt yra ir kitokių būdų. Ačiū už atsakymą. Kolega, <clears throat> ačiū už klausimą. Manau, kad iš tiesų būtų galima pasakyti, kad norint paskatinti ilgalaikės investicijas arba pritraukti investicijas, tač, tačiau taip pat pirmiausiai kalbant apie premijų išmokėjimą, būtent atsižvelgti į tai, e, kiek laiko yra valdomos atitinkamos įmonių akcijos atskirų akcininkų, galima kalbėti ir apie kitas priemonės ir žingsnius, pažiūrėjau, trilo kontekstą ir aš jų tikrai net mešiu. Ačiū. Pane Žil, ačiū pirmininkė. Manau, kad e, iš tikrųjų žengėme svarbų žingsnį ne vien kalbant apie akcininkų teisės, bet ir kovojant su mokesčių vengimu. Tai yra vienas pirmųjų teisės aktų, kur mes kaip parlamentas galime primti sprendimą ar dalyvauti priimant sprendimą dėl mokesčių. Šie įmonės turi laikyti skaidrumo politikos, nurodydamos, kiek mokesčių jos sumoka. Ir aš sutinku su tais ekspertais, kurie sako, kad ataskaitų teikimas pagal šalis yra būdas būtent tai užtikrinti ir mūsų frakcijai tai yra vienas didelių prioritetų sprendžiant mokesčių vengimo klausimus. Taigi, kas yra svarbu didiesiems akcininkams, svarbu, kad toliau būtų keliami klausimai dėl jų valdybų primamų sprendimų mokesčių srityje ar dėl įmonės mokesčių. Iš tikrųjų, Reikia, kad žodžiai pagaliau virstų veiksmais. Mes visi norime daugiau skaidrumo, kalbant apie mokesčius. Jo labiau, kad eiliniai piliečiai turi nurodyti ir deklaruoti savo mokesčius, o tarptautinės kompanijos vis dar randa būdų sumokėti labai mažai mokesčių. Taigi dabar mes turime pasiekti skaidrų demokratinį sprendimą. Aš tikiuosi, kad rytoj susilauks palaikymą per balsavimą šis pranešimas. Ponas Būda. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti tiems, kas rengė šį pranešimą. Tai tikrai geras pagrindas diskusijoms. Europos komisija turi nustatyti aiškius tikslus, išsaugoti esamas darbo vietas, e, nau, sukurti naujas darbo vietas ir didinti ES įmonių konkurencingumą. Mes kalbame apie bendrą ES rinką ir turime vadovauti suderintų ir skaidrių požiūrių visoje ES. Mes turime laikytis bendrų standartų įmonių valdyme. Tie standartai turi būti veiksmingi ilgalaikėje perspektyvoje. Tai atitinka ir įmonių interesus, ir valstybių narių interesus. Mes turime rasti pusiausvyrą tarp asmens duomenų apsaugos ir akcininkų teisių ir taip pat e, tarp tinkamo skaidrumo lygio. Džiaugiuosi, kad yra ES teisinė sistema, teisės aktai skirti šiems klausimams. Įmonės pačios turėtų sudaryti planus dėl vadovų atlyginimų, bet e, taip pat turime užtikrinti, kad e, akcininkai dalyvautų ir darbuotojai dalyvautų tokių sprendimų prieimime. Ponas Negresku, ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui už jo darbą rengiant šį pranešimą. Šis pranešimas yra labai aiškus. Ir Jame minimi daugelis klausimų, kurie buvo aptarti Teisės reikalų komitete. Investicinių investuotojų, akcininkų ir darbuotojų dalyvavimas yra labai svarbus klausimas. Jis taip pat susijęs su mokesčio sistema Europos Sąjungoje. Svarbu iš tikrųjų, kad būtų galima pamatyti, kiek mokesčių sumoka tarptautinės įmonės. Mes turime veiksmingai kovoti su mokesčių vengimu. Ir čia, Europos parlamente, mes turėtume pasiūlyti tokius sprendimus, kurie užtikrintų, kad nebus tokių atvejų kaip LuxLeaks ateityje. Ačiū. Toliau pusantros minutės ponui Bensten. Ačiū pirmininkė. Tikrai puiku yra, kad akcininkai labiau dalyvaus įmonių valdyme ir kad jiems bus suteikta daugiau teisių. Šis Bet nežiūrint to, šis pasiūlymas numato per nelik lankstų modelį. Sprendimai, kurie jau dabar egzistuoja, juk yra ir taip jau adekvatus ir neturėtumėm numatyti dabar papildomų taisyklių, kurios tik taip pažabos įmonių augimą. Turime stebėti situaciją, žinoti, kad viskas vyksta taip, kaip turi būti, tačiau siūlymai, kuriuos mes priimame, turėtų būti uh, pamatuoti ir paremti sveiku protu. Įmonės turėtų be abejo bendradarbiauti su institucijomis valstybinėmis, kur tas bendradarbiavimas yra būtinas, bet čia mes kalbame iš vis apie akcininkų teisės, o ne apie um, mokes, ir, ir, kur, ir akcininkai visai nesusiję su mokesčių mokėjimu, taigi kitoje vietoje reikėtų ir tas nuostatas numatyti. Ačiū toliau vienu, vieną minutę, ponui ten. Mm, dar yra mėlynas kortelės klausimas, ponui Fencen. 30 sekundžių jums užduoti klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau paklausti štai ko pana Bensendo. Juk mums rūpi sažininga konkurencija tarp įmonių ir skaidrumas bei atvirumas, kad nebūtų, kad neatsirastų mokestinių privilegijų kam nors. Ar ponas Bensenas e, šią linkme ruošiamus rengiamus pranešimus remia ar ne? Aš dar norėjau iš tiesų savo pasisakymą pareikšti. Gerai, kad yra skaidrumas ir tos, ta atskaitomybė pagal šalis. Numatome jau ir kitose direktyvose, tačiau čia mes kalbame apie akcininkų teisės, o mokestinė politika, mokestiniai klausimai yra tiesiog e, kitose dokumentuose nagrinėjami. Taip ir turėtų būti čia. Ačiū, toliau ponas Tang, vieną minutę, prašom. Ačiū, pirmininkė. Siekiant užtikrinti skaidrumą, puikiai matome, kad ir liuksly skandalas tą parodo, kad e, mokesčių vengimo ir slėpimo schemos yra pakankamai arti mūsų. Principas pagrindinis turi būti mokėti mokesčius ten, kur uždirbam, uždirbamas pelnas, tačiau kai nereikalaujama pateikti privalomas informacijos, tai sunku, nesunku yra tą reikalavimą apeiti. Todėl atskaitomybės pagal šalis turi būti rengiamas būtent šio principu vadovaujantis. Ir noriu pridurti, kad įmonių vadovai turi rodyti atitinkamą pavyzdį. Tačiau būtent e, dėl to ir būtina užtikrinti, kad tarpusavio santykiai tarp įmonės vadovybių ir darbuotojų būtų optimalus. Taigi noriu padėkoti pranešėjai, šešiems pranešėjams už tas priemonės, kurias jie siūlo, siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą, tikiuosi parlamentas jas palaikys. Speaker, Ponas Pirinski, toliau vieną minutę, prašom. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad uh, yra vienas leitmotyvas šiame pranešime, į kurį turime atkreipti dėmesį būtent tai, kad e, būtina skatinti atsakingą įmonių valdymą. Visos nuostatos, kur kalbama apie akcininkų teisės, apie skaidrumą, ataskaitų teikimą, ataskaitų pagal šalis teikimą. Visos šios nuostatos siekia užtikrinti naują įmonių valdymo kokybę. Tokį valdymą, kur siekiama pakeisti įmonių elgesį ir logiką ir skatinti jas galvoti ne vien apie trumpalaikį pelną, bet apie tai, kad jos iš tikrųjų turėtų galvoti apie ir akcininkų, ir visuomenės ilgalaikius tikslus. Ačiū toliau pusantros minutės, jeigu neklystu. Neatsiprašau, viena minutė, ponė Rozija. Merci, madame la présidente. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Įvertinant šį pranešimą reikia ištarti bravo Sergio Koperačiui už puikiai atliktą darbą, teikiant pasiūlymus dėl akcininkų teisų direktyvoje. Šie pasiūlymai paskatins ilgalaikės investicijas. Tokios priemonės kaip atskaitomybė pagal šalis leis aptikti tas e, schemas ir sistemas, kurias taiko įmonės vengdamos mokesčių. Taip pat bus galima sudaryti atitinkamus e, įmonių sąrašus bei e, mokesčių priebėgų sąrašus, viso to pasiekėme, nepaisant dešiniųjų pastangų atsisakyti šių skaidrumo priemonių. Jeigu mes apsimetame, kad arba norime E, remti verslą ir išvengti liukslikso skandalų, tai turėtume pritarti tokioms skaidrumo priemonėms. Aš tikiuosi, kad rytoj didelė dauguma balsų e, nuspręsime, kad socialdemokratų pasiūlytos priemonės būtų patvirtintos ir pasiūstume piliečiams aišku signalą, pirmininkė. Jūs e, kalbate per ilgai, jums buvo skirta viena minutė. Kitas kalbėtojas, kuris kalbės taip pat vieną minutę, yra ponas Kofu. E, Ačiū, pirmininkė. Iš tiesų, gerovės visuomenė sukurti kainuoja. Ir mes, piliečiai, mokėdami mokesčius, tas lėšas kaip tik ir skiriame ligonių statymui, kitų infrastruktūros objektų rengimui. E, mokestinis e, sukčiavimas, mokesčių vengimas e, kai, kurioms, kai kuriems tarptautiniams koncernams prilyksta jau beveik profesionaliam sportui. Daug kur dėl tokios praktikos e, šalis net atsiduria tiesiog ekonominėje krizėje. Taip jos yra sukeliamos, todėl pagaliau turime kovoti su mokestiniu sukčiavimu, su mokesčių mokėjimo vengimu. Norime, kad e, egzistuotų atskaitomybė pagal atskirą šalis, kad matytume, kur e, suplaukia pinigai ir kaip atsiranda pelnas, kiek jo generuojama. Ačiū, toliau pane Gomes. puiku, ponė Koferati. Ir galėsime tą patį pasakyti ir visam parlamentui, jeigu bus ar kai bus patvirtintas šis pranešimas, kadangi čia yra kalbama apie labai svarbius kiekvienam piliečiui dalykus. Mm, Liuksliks skandalai parodė, kad ES vienybei taip pat iškilusi grėsmė. Ir reikia kelti klausimą ne tik dėl mokesčių inspekcijų, kurios tiesiog ne visada turi užtektinai išteklių, kad galėtų e, tinkamai kontroliuoti didžiųjų koncernų veiklą ir neretai tie koncernai netgi verčia, priverčia daryti išimtis jų atžvilgių ir šis pranešimas kaip tik leis tokią praktiką užkirsti. Ačiū toliau, ponė Dots. Dėkoju. Iš tiesų, šiame pranešime yra nemažai elementų, kuriuos reikėtų sveikinti, tačiau uh, aš kalbėsiu apie ataskaitas, apie atskaitomybę pagal šalis atskiras. Norima teikti informaciją apie mokesčius sumokėtus, atlyginimų politiką. Uh, kitus aspektus. Ir ta informacija tikrai privalo būti viešai skelbiama, nes ir akcininkams, investuotojams reikia tos informacijos, kad jie galėtų priimti jiems svarbius sprendimus. Piliečiams ir vartotojams taip pat svarbu žinoti, kaip veikia jų šalyje dirbančias įmonės. Ir trečias dalykas didžioji dalis įmonių jau dabar skleidžia, atskleidžia tą informaciją, kadangi dirba kurio nors vienoje iš šalių, kur toks reikalavimas yra. Ir nevyriausybinės organ, organizacijos e, bei kitos institucijos tiesiog turės daugiau galimybių tirti tų įmonių veiklą ir visą tai pasitarnaus galų gale e, būtent mokesčių mokėtojams. Ačiū. Tikrai nemažai sulaukėme norinčių pasisakyti pagal procedūrą prašau žodžio. Ir dabar tiesiog Bandysiu visus apriepti ir negaiždama žodžius teiksiu poniai Žiulija. Hvala za besedo, predsedujoča. Podpiram spremembe in dopolnila direktive. Ačiū. Pone pirmininkė, aš paremčiau direktyvos pakeitimus, ypatingai tuos, kurie susijęs su ilgalaikiu akcininkų įtraukimu į, dalį, į įmonės valdymą. Reikėtų visą, visas nuostatas sėti su E, įmonės veikla toje šalyje, kurioje yra mokami mokesčiai. Neretai yra pasinaudojama mokestinėmis oazijomis, oazėmis, o jeigu bus atskleidžiami duomenys, e, mažiau bus galimybių tai padaryti, viskas bus skaidriau, tiesiog bus aišku, kur galima saugiai investuoti savo pinigus. Investuotojai norintys investuoti kur nors Europoje, tikrai atsižvelgia į tai, kur yra palankesnės mokestinės sąlygos. Direktyva pasitarnaus investicijų skatinimui, manau. Ačiū. Toliau ponas Kaputo. Ačiū, ponė pirmininkė. Eina kalba apie daugiau skaidrumo kas yra labai svarbu, bet kurią reformą vertinant e, sudėtingi ryšiai tarp e, akcininkų ir kitų suinteresuotų subjektų įmonėje e, bus geriau reglamentuojami ir tai mūsų bendroje ekonomikos ir valiutų sąjungoje labai svarbus dalykas. Akcininkų visuotiniai susirinkimai yra minimi ir akcininkų teisės juose, tačiau nėra užtektinai nuostatų dėl pačių investuotojų. Ir tai reikš, kad ilgalaikės investicijos ir jų skatinimas nebus užtikrintas taip, kaip norime. Juk kalbama ne tik apie finansinę veiklą, bet taip pat ir nefinansinius aspektus. Ačiū. Izvjestitelj dobro prepoznaje potrebu za većom transparentnošću u poslovanju Ačiū. Mes turime pripažinti būtinybę užtikrinti didesnį skaidrumą įmonių, kurių akcijomis prekiaujama biržoje veikloje, tačiau nesutikras, nesutikra, kad to galėsime pasiekti siūlomomis priemonėmis. Pirmiausia, numatant tam tikras prievolės įvairiems akcininkams, aš manau, kad yra būtinas didesnis tarpusavio supratimas tarp įmonių vadovybės ir akcininkų siekiant optimaliau vykdyti įmonės veiklą, tačiau atskiriems akcininkams uh, gauti tam tikro pavyzdžio informaciją neturėtų būti įmanoma be kitų pritarimo. Aš manau, kad mums reiktų dėkti tokias priemonės, kuriamis būtų e, užtikrinta stabili verslo aplinka, mažinami mokesčiai ir mažinamas rinkos reglamentavimas. Ponas Jakovičius, ačiū. Pirmininkė, be abejonės ši diskusija ir dėja tebesitęsianti krizė aiškiai parodo, kad mums reikia naujos reglamentavimo tvarkos, kalbant apie įmonių akcininkus ir jų valdymą. Pritariu šio pranešimo nuostatoms, ypač kompromisiniams pakeitimams, nes esu tikras, kad būtina identifikuoti visų akcijų, kurių akcijomis prekiavima vertybinių popierių biržoje sąrašus, nes tokiu būdu užtikrintume daug geresnės galimybės kovoti su mokesčių vengimu, slėpimu ir kitais dalykais, apie kuriuos nuolat girdime per pastarosius keletą metų. Manau, kad atskaitomybė pagal šalis yra naudingas dalykas, kadangi atskiros šalis yra sukaupusios skirtingos patirties. Šias rytį ir būtina užtikrinti saveikumą įgyvendinant šios veiksmus. Pons Koferatis. Pana pirmininkė, šią direktyvą mes sieksime mm, užtikrinti geresnės galimybės akcininkams dalyvauti įmonių valdyme, priimant atitinkamus sprendimus ir užkertant kelią įmonėms siekti trumpalaikio pelno ir paskatinti ilgalaikės investicijas. Tačiau e, pagal dabartinės direktyvos nuostatas būtent akcininkai ir yra e, raginami, e, tiksliau iš, iš akcininkų pusės pareina iniciatyva siekti trumpalaikio pelno, tuo tarpu e, reikėtų, kad būtų atvirkščiai, kalbant apie būtinas įgyvendinti priemonės, jos turi būti tokios, kad būtent pačios įmonės siektų ilgalaikio pelno ir ilgalaikių investicijų. Todėl būtent būtina įtraukti savivaldybės ir įmonių darbuotojus į sprendimų prieimimą. Ponui Šoltas žodis, ačiū už sutiktą galimybę kalbėti. Prieš keletą metų šie pasiūlymai būtų susilaukę didelio pasipriešinimo, tačiau dabar yra visiškai kitos aplinkybės, neseniai tik įveikėme sunkia finansų krizę, iškilo į dienos šviesą LuxLeaks skandalas, turime daugiau informacijos apie mokesčių priebėgas, būtent šios aplinkybės ir skatinamus siekti didesnio skaidrumo įmonių valdyme, tas pats pasakytina ir apie tarptautinius koncernus, jie privalo užtikrinti didesnį savo veiklos skaidrumą, teikiant platesnio masto, e, atskait, užtikrinant platesnio masto atskaitomybę bei informaciją apie dividendų išmokėjimą. Jeigu patvirtinsime komisijos siūlomus sprendimus, tai galime tikėtis, kad ateityje neliks tokių įmonių, kurios nesilaikys nustatytų taisyklių. Tikiuosi, kad tokiu būdu sugrįž pasitikėjimas verslu. Ačiū papirmininkė komisijos e, narešio pranešimu bandoma užtikrinti geresnį įmonių valdymą ir jų veiklos skaidrumą, papildomos balso teisės ir e, papildomi dividendai yra numatyti ilgalaikiams akcininkams. Pavyzdžiui, rengiant šį pranešimą buvo praėjusiu metu kovo mėnesį Prancūzijoje patvirtintas Florence įstatymas, kuriame daug dėmesio skirima būtent šiems aspektams akcininkų teisų stiprinimui dviguboms balso teisėms ir dvigubų dividendų išmokėjimams ilgalaikiams akcininkams. Šis statymas pozicija susilaukė kritikos, tačiau taip pat kai kurie ekspertai teigia, kad dvigubo balso teisė yra naudinga stambiesiems akcininkams, Prancūzijoje tai yra dažniausiai valstybė ir nenaudingas smulkiesiems akcininkams ir tai atbaido ilgalaikės investicijos. Pirmininkė nutraukė kalbėtą žodžius, teikiamas ponai Keli. Ačiū pirmininkė. Manau, kad aiškiai galime pasakyti, kad pranešimas eina tinkama linkme, tačiau mūsų tikslai dar nepasiekti. Pavyzdžiui, kai kurie teigiami elementai yra tai, kad daugiau akcentuojamos investicijos ir ilgalaikis dalyvavimas, nes kartais yra taip, kad į bendrovę investuojama, bet e, vėliau ji yra paliekama ar perleidžiama. Taigi svarbus abu elementai. Ir galiausia reikia daryti spaudimą bendrovėms, siekiant, kad jos mokėtų mokesčius. Ir yra pateikiamos rekomendacijos, kaip tai užtikrinti. Bet reikia atsižvelgti ir į tai, kas buvo pasakyta anksčiau diskusijose. Iš tikrųjų, ataskaitos pagal šalis nepadės pasiekti tų tikslų, kurių užsibrėžėme. Tai aš manau, kad komisija turi įsiklausyti į parlamento nuomonę. Ačiū, ponas Franzulica, jo nematau salėje, todėl dabar pone, ponas Marajas vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Koferati pranešime akcentuojami du dalykai. Pirmiausia, socialinė dimensija susijusi su įmonės veikla. Šis elementas ypatingai svarbus, ypač šiuo metu, kai toks didelis nedarbo lygis ir ekonominė krizė. Ir antras akcentuojamas elementas yra skaidrumas. Veiklos skaidrumas. Svarbu žinoti, kas yra akcininkai ir koks yra ryšys tarp akcininkų. Mm ir įmonės vadovų. Šiais globalizacijos laikais iš tikrųjų kyla tokių klausimų, kaip e, kur investuoja įmonė, iš kur e, jos kapitalas, e, ar ji nėra kažkaip susijusi su pinigų plovimu, ar moka mokesčius, kur tarptautinės bendrovės moka savo mokesčius. Mm, ir panašiai. Ačiū. Mm, žodis komisijos nariai Jūrovai, prašom apibendrinti diskusiją. Ačiū, gerbėmėjai, norėčiau trumpai pasisakyti dėl šalių ataskaitų. Ir noriu labai aiškiai pasakyti, kad tikrai sutinku su tais jūsų, kurie kalbėjote šiandien apie tai, kad reikia didesnio mokesčių skaidrumo. Tai yra ir komisijos prioritetas. Taip pat kaip ir kova su vengimu mokėti mokesčius ir mokesčių sukčiavimu. Taigi komisija sako taip, bet mes turime šią problemą spręsti pasitelkdami kitus teisės aktus. Tai yra akcininkų teisių direktyva ir mes rengėme naują teisės aktą, kuriame bus kalbama apie skaidrumą mokesčių srityje. Dabar rengiame analizę ir tos analizės reikia, kad mes um, įsitikintume, jog nepadidės administracinė nešta, nepadidės biurokratijos lygis ir kad bus uh, uh, taikomos veiksmingos priemonės ir pasiekti realūs rezultatai. Taigi mums tiesiog reikia daugiau laiko. Ir kaip sakiau anksčiau, mes ketiname turėti poveikio vertinimą kitų metų pavasarį. Tai tokia komisijos pozicija. Norėčiau padėkoti už šią diskusiją. Daugelis jūsų sakė, kad tai yra ta direktyva, kuri gali padėti padidinti konkurencingumą ir ekonomikos augimą. Tik aš norėčiau padėkoti visiems už jūsų nuomonę ir tikiuosi jūsų tolesnės paramos ir paramos balsuojant. Ačiū komisijos nariai. Dabar pranešėjas, ponas Koferati, jums dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie pasisakė. Ne vien už tai, ką jie pasakė, bet ir už tai, kaip jie tai pasakė. Iš tikrųjų, mes dirbome ilgai ir sunkiai. Ir Turime šiandien tokią labai pozityvę atmosferą ir mes sutarėme dėl bendrų tikslų. Taip pat ir dėl kai kurių priemonių, kaip jų pasiekti. Ir iš tikrųjų pasiekėme pažangos. Dirbant buvo akivaizdus visų įsitraukimas, geranoriškumas ir nusteikimas dirbti kartu. Dirbo ir šešėliniai pranešėjai, ir visi kolegos esantys šiandien salėje. Taigi mūsų tikslai buvo tokie, kaip įvardinti komisijos e, dokumente ir vėliau mes e, komisijos poziciją papildėme. Mes norime iš tikrųjų, kad e, įmonės galėtų kaupti turtą, o ne vien įsitraukti į spekuliavimą. Norėjome suteikti įmonėms paskatas galvoti apie ilgalaikę perspektyvą, norime siekti skaidrumo, norime kovoti su mokesčių sukčiavimu ir vengimu mokėti mokesčius. Mokesčių mokėjimas yra prievolė. Tam tikra prasme tai yra auka visiems, bet taip pat ir pareiga visų piliečių. Ir surinktos lėšos vėliau padeda stabilizuoti bendruomenės, gyvendinti socialinės apsaugos politiką. Būtent tam yra mokesčiai. Tai yra tokia visuomeninė pareiga, bet e, ji bus veiksminga tik tada, jeigu visi iš tikrųjų prisims atitinkamas prievalės ir jas vykdys. Dėl šalių ataskaitų Noriu pasakyti komisijai, kad parlamente kovo mėnesį buvo patvirtintas pranešimas, kuriame sakoma, kad šalių ataskaitos turi būti teikiamos mm, atlikus apskaitos direktyvą ir naują jos redakciją. Taigi, e, Yra teisės aktas, kuriame naujas elementas. Visi, ko gero, sutinka, kad tai yra tinkama strategija. Ačiū. Ačiū mūsų pranešėjai.